tą dieną ir jis prasidės 9 val. ryto darbo atverkė yra paskelbta ir galite ją rasti taip pat ir Europos parlamento svetainėje. Posėdis